All right, thank you very much. Um... Dėkuoju. Pirmiausia, turiu skelbimą. Ponas Brokas, mūsų pirmininkas, turėjo susitikti su Ukrainos opozicijos lyderiais, dėl to negali šiandien vadovauti mūsų posėdžiui. Pirmasis šiandienos darbo tvarkės klausimas yra galimybę pasveikinti Ačiū, ponė pirmininkė, aš turiu klausimą dėl pono Broko. Kiek suprantu, jis anksčiau susitiko su Ukrainos opozicijos lyderiais. Ar jis čia su Vokietijos kanclerė kartu susitinka su Ukrainos opozicijos lyderiais, nes labai svarbu žinoti, kaip jisai kokias pareigas einamas susitinka su opozicijos e, lyderiais. Aš vėlai sakyčiau klausimą, bet nieks, nieko neturiu jokios informacijos. Gal galėtų sekretoriatas tuomet pateikti daugiau informacijos, mes e, labai nekantraujame ir tikimės, kad bus sėkminga jo misija. Aš perskaitysiu dabar e, likusį tekstą. Gruodžio mėnesį mes balsavome dėl naujos išorės finansavimo priemonės, išorės finansavimo priemonės. Dėrybos tęsėsi iki paskutinės minutės ir mūsų teisininkai galėjo patikrinti tekstą tik tai balsavimo, po balsavimo plenarinėme posėdėje, o ne prieš balsavimą. Sekretariatas perdavė tekstą, kuris buvo pakoreguotas mūsų juristų lingvistų kartu su kolegomis iš tarybos ir komisijos buvo pakoreguotas šis tekstas. Aišku, tie pakeitimai nekeičia susitarimo pasiektų trilogo posėdžiuose turinio. Tekstas tiesiog teisiškai ir lingvistiškai buvo sutaisytas prieš publikuojant oficialiame leidinėje. AFET sekretariatas dalyvavo tame procese taip pat ir pranešėjai patvirtino, kad visi siūlomi pakeitimai jiems yra primtini. Taigi, išplėstame valdybos posėdėje buvo priimtas toks sprendimas ir jeigu neturite prieštaravimų, tuomet tos versijos bus patvirtintos ir plenariniam posėdžiui bus pateiktos, tikintis sulaukti patvirtinimo procedūros. Taigi, kaip sakiau, mums malonu šiandieną pasveikinti poną Igorį Kormaną, jo ekscelenciją, tai yra Moldovos parlamento pirmininką, kuris šiandien kalbės apie ES ir Moldovos santykius po aukščiausio lygio susitikimo Vilniuje. Taigi, ponė parlamento pirmininkė, žodis jums. Ačiū, ponė Pašku, gerbiami Europos parlamento nariai, užsienio reikalų komiteto nariai, ponios ir ponai. Man labai malonu kreiptis į užsienio reikalų komitetą, atsižvelgiant į neseniai priimtus sprendimus, sprendimus, kurių rezultatai bus labai svarbus Moldovos ir mūsų santykių ateičiai. Nuo 2009 metų Moldovos prioritetas vidaus ir užsienio politikoje buvo Europos darbo, Sąjungos darbo tvarkė. Mūsų šalis pradėjo dėrybą su Europos Sąjunga dėl asociacijos sutarties, įtraukiant ir DSFT, ir taip pat e, vizų liberalizavimo veiksmų planą. Mes esame pasiryžę skatinti teisinės valstybės principus ir siekti žmogaus teisų bei laisvių, kad tai taptų integracijos Europos Sąjunga pagrindu. Mes įgyvendame savo įsipareigojimus, vykdydami drausmingą struktūrinę teisinę reformą. Buvo patobulintas sienų, migracijos valdymas, viešoji tvarka, saugumas, teisingumo sektoriaus reforma dabar yra įgyvendinama remiant Europos Sąjungai. Mūsų kova su korupcija irgi pasistumėjo į priekį, siekiant profesionalaus integralumo ir teisėjų bei prokurorų nepriklausomumo. Taip pat mūsų naujo baudžiamo kodekso nuostatose įtraukiamos ir turto konfiskavimo nuostatos. Žmogaus teisės rytyje irgi matome apčiuopiamų pagerėjimų, sustiprintas atitinkamas mechanizmas. Mes manome, kad šios ir kitos pastangos įdėks žmogaus teisų kultūrą Moldovoje ir sieki siekti teisingos visuomenės. Ši, šios ir kitos reformos yra susijusios su finansiniais ir socialiniais kaštais. Naujosios ES valstybės narės, kurios e, vykdė panašias reformas, sutiks, kad kelias į ES integraciją nėra lengvas. Proeuropietiška koalicinė vyriausybė Moldovoje sudarė su nemažai iššūkių. Politinis nestabilumas, patirties valdyme trūkumas koalicijoje. Taip pat trūksta konstruktyvaus dialogo su opozicija ir taip pat yra ekonominių socialinių problemų šiame geopolitiškai gan sudėtingame regione. Daugelis šių iššūkių išlieka ir šiandieną, tačiau tai jokių būdų neverčia mūsų nuleisti rankų, nes mes manome, kad žengėme teisingų kelių ir būtent mūsų europiniai siekiai ir vertybės padeda mums proeuropietiškai valdančiai koalicijai įveikti politinius susiskaldimus, išlikti vieningiems, siekiant modernizuoti savo šalį. Asociacijos sutarties parafavimas lakryčio mėnesį aukščiausio lygio susitikime buvo aiškus ženklas e, mūsų pasiektos pažangos įvertinimas. Mes įgyvendiname visus reikalavimus pagal vizų liberalizavimo veiksmų planą. Tai pripažindama Europos komisija, likus kelioms dienoms iki aukščiausio lygio sustikimo Vilniuje, pasiūlė teisėkuros iniciatyvą panaikinti vizų reikalavimus Moldovos piliečiams. Aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir padėkoti Europos komisijai už jų paramą ir Europos parlamentui už jų pagalbą, nes jūsų dėka šios reformos buvo įmanomos ir ta parama buvo suteikta tuo metu, kai ES irgi kovojo su vidiniais iššūkiais ir problemomis. Mėly kolegos, 2014 metai yra labai svarbus mūsų šaliai. Turime pamatyti pastarų ketverių metų proeuropietiškų pastangų rezultatus. Nes, kaip žinome, demokratinėje sistemoje galiausiai sprendimus priema piliečiai rinkimų metu. Labai simboliškas ir, simboliška ir praktinė reikšmė, kuri sustiprins mūsų vidaus reformas, yra vizų panaikinimas Moldovos piliečiams vykstantiems Europos Sąjungą. Ir turime, aišku, pažvelgti ir į kitų vidurio rytų Europos valstybių patirtį, kur vizų liberalizavimas užtikrino visuomenės paramą europinė integracijai. Vizų liberalizavimas yra apčiuopiamas dalykas, kuris priartina Moldovą prie europinės šeimos. Ir aš norėčiau padėkoti AFET ir LIBE komitetų nariams už tai, kad jie pripažino, jog Moldova atitink, atitinka, atitiko vizų liberalizavimo sąlygas ir užtikrino bevizį Moldovos piliečių įvažiavimo Europos Sąjungą. Aišku, turime dirbti su visais Europos parlamento nariais, dėl to čia ir atvykome ir tikimės e, jūsų paramos. Mes žvelgėme Europos parlamentą ir Europos vadovų tarybą ir tikimės, kad, jie, kad bus priimtas greitas pozityvus sprendimas. Taip pat e, ratifik... asociacijos sutarties ratifikavimas yra svarbus dalykas. Tikimės, kad mūsų parlamentas ratifikuos šį susitarimą iki parlamento rinkimų lapkričio mėnesį. Vizų liberalizavimas ir asociacijos starties pasirašymas yra tik tai pirmieji žingsniai. Daug ką reiks dar nuveikti, reiks toliau vykdyti reformą, o po asociacijos sutarties ratifikavimo parengsime nacionalinį veiksmų planą dėl sutarties įgyvendinimo ir tikimės įgyvendinti. Dirbsime tam, kad geriau visuomenę informuotumėme apie Europinės integracijos naudą ir sieksime konstruktyvaus informuoto nacionalinio dialogo įtraukiant visus šalies piliečius. ES integracijos nauda atspindėta asociacijos sutartie, visų liberalizavimo veiksmų plane. Ir tai bus materiali nauda ir piliečiams Padniestrės regione. Tai yra ta nauda, kuri leis pozityviau sureaguoti jų politinį izoliavimą. Konstruktyvus dialogas ir konkrečios iniciatyvos siekiant gyvybingų, tvarių sprendimų dar labiau sustiprins šiuos privalumus. Aš norėčiau pabrėžti Europos parlamento rezoliucijoje išsakytą paramą, kur e, smerkiamos iš vaikų atimtos švietimo teisės naudojant lotiniškai alfabetą. Deja, ta problema dar nėra išspręsta. Mes labai vertiname tai, kad Europos parlamentas neseniai parodė, kad e, jautriai reaguoja į Moldovos situaciją ir liberalizavo Moldovos vyno importą į Europos Sąjungą Toks solidarumas yra labai svarbus. Juolab, kad Rusijos federacijos rinka ir toliau paslaptingai yra uždaryta Moldov, moldaviškam vynui. Taigi mes turime e, atsižvelgti į kitas jautres sritis, daržovių, vaisių sektorių, tam, kad mūsų žemės ūkis ir maisto perdirbimo pramonė išliktų konkurencinga. Dabar trumpai norėčiau pakomentuoti ekonominių politinių santykių su tradiciniais rytų partneriais klausimą. Kaip kiekviena nepriklausoma šalis, Moldova irgi yra atsakinga už sprendimus, kurie yra geriausi piliečiams. Mūsų sprendimas siekti plėtros, remiantis europietiškojų modelių, nėra vien tik tai geopolitinis pasirinkimas, tai yra modernizavimo pasirinkimas ir tai neturėtų kenkti santykiams su e, sandraugos valstybėmis. Klestinčios šalis visuomet yra geresnės kaiminės. Gerbiami bičiuliai, mes e, toliau giliname ir tvirtiname santykius Europos Sąjungą. Tokiu būdu Europo, e, Moldovos gyventojų kokybė pagerės ir jie priartės prie Europos Sąjungos. Mūsų valdančioji koalicija yra pasiryžusi siekti politinio stabilumo šalyje ir toliau žengti europiniu keliu, nes mums galimybės grįžti atgal nėra. Toje geopolitinėje padėtyje mes tikime savo partnerių ir bičiulių pagalbos ir paramos. Jūsų parama ir aktyvus bendradarbiavimas mums reikalingas, kad galėtumėme toliau siekti europinių perspektyvų, kad jos taptų realybę mūsų šaliai. Taigi dar kartą ačiū už paramą ir už tai, kad suteikėte galimybę pasidalinti savo mintimis su jumis. Dėkoju. Much, Labai ačiū. Parlamento pirmininkė, jūsų ryštas, jūsų šalies ryštas e, yra būtent tai, ką mes čia Briuselėje norime iš jūsų išgirsti. Mes investuojame jūsų šalį ir pageidautume, kad e, ji ir toliau ryštingai žengtų šiuo keliu. Kalbant apie Moldovos vyno klausimą, tai aš prisimenu vieną buvusio ledo rytulio žaidėjo pasakymą, kad norint parduoti savo vyną, ir e, kad jis galėtų konkuruoti su itališku ir prancūzišku, tai e, reikėtų jį išpilti pirmiausia. Grehamai Vatsonai žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, džiaugiamės, kad e, Moldovos parlamento pirmininkas gali mums suteikti naujausios informacijos apie įvykius savo šalyje. Jūs minėjote nesnei priimtus sprendimus, kurie yra naudingi ir kuriems padeda. Aš praėjusią savaitę dalyvau balsavimuose Teisės reikalų komitete dėl vizų režimo palengvinimo Moldovos piliečiams ir aš tikiuosi, kad visas parlamentas pritars artimiausių laikų vizų reikalavimų palengvinimams. Galbūt galėtumėte daugiau informacijos pateikti mm, keliais papildomais klausimais, kuriuos minėjote savo įžanginėje kalboje. Minėjote, kad vyriausybės vykdomos reformos <clears throat> įtvirtins žmogaus teisų kultūrą. E, jūsų valstybėje. Labai tikiu, kad taip ir atsitiks, tačiau noriu paklausti, ar vyriausybė be tų reformų, kurios dabar jau yra vykdomos, dar ketina reformuoti švietimo sistemą, kultūros politiką, kitas rytis darančias socialinę įtaką tam, kad žmogaus teisų kultūra lengviau įsitvirtintų. Bent jau uh, Kai kurie mūsų yra patyrę arba sukaupę patirties e, susijusius su e, to, kad e, visuomenės reagavimas į kai kurios patvirtintus teisės aktus dažnai užtrunka. Taigi noriu paklausti, kaip ketinate užtikrinti, kad ta pažanga taip pat ir šioje srityje būtų greitesnė. Taip pat noriu paklausti jūsų dėl kitų aspektų e, susijusių su Europos planeto sprendimu priimtų ne per seniausiai dėl galimybės mokytis e, latiniškais rašmenimis Padniestrės regione, ESBO, taip pat ir kitos organizacijos deda pastangas tam, kad e, tose mokyklose ir toliau būtų galima mokyti ir kad Tiraspolio valdžia nedarytų tam kliūčių. Žinau, kad kolegos taip pat e, užduos šį klausimą, čia noriu Jūs paklausti, ar šioje srityje galima būtų pastebėti kokios nors pažangos dėl gagaūzijos. <clears throat> Ne per seniausiai mums sukėlė nerima tam tikri pokyčiai tame regione ir įtariame, kad e, su veiksmais e, šiame regione yra susijusios tam tikros užsienio jėgos, galbūt galėtumėte apie tai taip pat daugiau pasakyti. Taigi, pirmininkė, leisdamas kitiems kolegams dar užduoti papildomą klausimą, čia ir sustosiu žodis pana Krylovai. Pirinkė, galbūt komisijos atstovai galėtų savo poziciją mums pristatyti. Komisijos atstovų nėra salėje. Būtų visai neblogai, jeigu tokiais klausimais komisija galėtų pristatyti savo nuomonę, nes e, laikas, kuriuo gyvename, iš tiesų yra labai svarbus. Noriu sveikinti mūsų tarp Moldovos parlamento pirmininką ir iš tiesų manau, kad tikrai neblogai Dabalos sprendimas buvo priimtas apsvarstyti šiandien padėtį tiek Moldovoje, tiek Gruzijoje. Ir <clears throat> man susidaro įspūdis, kad dėl neramumų Ukrainoje atrodo, kad pamirštame savo aiškius prioritetus susijusius su šiomis dviejomis šalimis ir būtinybė joms padėti visais įmanomais būdais, jeigu pamiršime šį prioritetą, tai padarysime labai didelę klaidą. Ir pasėsime nemažai abejonių, sukelsime vairių gandų, spekulacijų ir galiausiai visą tai atslieps neigiamai ES e, išorės politikai. Kitaip tariant, e, galbūt e, turėtume su komisija šiek tiek kitaip aptarti šios aspektus ir pareikalauti komisijos nedelsint skubiai imtis konkrečių žingsnių, nes kartais mes elgiamės per lietai O viso projekto sėkmė labai priklauso nuo to, kaip greitai sugebėsime reaguotis. Noriu pasakyti, kad mūsų parama neturėtų apsiriboti vien tik tai vyno importu. Mes kalbame apie šalies modernizavimą, apie konkrečių veiksmų planą. Esu tikras, kad Europos parlamentas visapusiškai pritars šiam e, modernizacijos planui, tačiau mums reikia, kad ir komisija imtųsi skubių žingsnių, nes viskas vien vynų neapsiriboja. ką tik ir, e, išgirdome ir atitinkamą informaciją apie tai, kaip vykstantis procesai neigiamai įtakoja uh, Moldovos ekonomiką, taigi turėtume galvoti ne vien tik tai apie vyno importą. Pavyzdžiui, esu gavęs švizos informacijos iš Moldovoje gyvenančios bulgarų bendruomenės, kuri daugiausiai verčiasi žemės ūkių, augina vaisius daržovės, taip pat ir vindarystę užsieima. Nuotaikos yra tokios, kad dėl šių naujų pokyčių jie gali patirti žalos ir vien dėl ekonominių priežasčių jie mano, kad galbūt mūtų sąjungos su Rusija būtų jiems primtinesnė. Mes bandome paaiškinti, kad taip nėra, tačiau reikia jiems aiškiai parodyti, pateikti apčiuopiamų pavyzdžių ir perspektyvų, nes visi šie procesai yra susiję su jų ateitimi, su jų likimu, taigi viską turime vertinti pakankamai tikroviškai ir žinoma, bevizis režimas yra labai svarbus dalykas ir reikia jį įvesti kuo greičiau, tačiau bendrai tariant, norėčiau, kad šiame komitete mes vėliau surenktumėme papildomų diskusijų dalyvaujant <clears throat> visiems kolegoms ir tos diskusijos turėtų būti kritinės svarbos E, turiuomenyje vertinant Moldovos ir Gruzijos pastangą. Ir tą reikėtų padaryti dar iki šios kadencijos pabaigos. Balandžio mėnesį mes turime aiškiai e, matyti, kur šios abi šalis yra e, pasukusios. Pone Ždanokai žodis. Yes, thank you. Ačiū. kaip ryšiams, delegacijos ryšiams su Moldova e, vicepirmininkė, norėčiau pasveikinti Jūs e, už tai, kad e, dėjote tiek daug pastangų, dirbdami visose sritise teisinio, šalies gyvenimo ir viešajame sektoriuje. Turiu klausimą apie kovą su korupcija, kurią minėjote, ponė Kormanai. Žinome, kad dėl to sužlugo ankstesnė vyriausybė. Kas buvo po to? Ar buvo kažkokių poslinkių e, teisėkuroje, ar buvo imtasi priemonių siekiant užkirsti kelią interesų konfliktams kad būtų išvengta panašios padėties, su kuria pakliuvo ankstesnė vyriausybė. Nekartosiu kolegų užduotų klausimų, bet norėčiau taip pat išgirsti jūsų mintis apie referendumą Gagauzijoje. Jūs apie tai nieko ne, nepasakėte. Uh, Libe komitete esu savo frakcijos šešėlinė pranešėja dėl vizų klausimo ir šešėlinė pranešėja dėl 539 reglamento. Mes visapusiškai palaikome Moldovos sieki patvirtinti pirmąjį priedą dėl bevizio judėjimo su Europos Sąjunga. Bet kaip žinote, iš ankstinė sąlyga tam yra pasai su biometriniais duomenimis. Kai kalbėjome apie šešėlinėme pranešėjų susitikime su Tane Fajon, kuri yra pranešėja, ji, kiek žinau, lankėsi ir ruošiasi vizitų į Moldovą. Ar galite papasakoti, kaip sekasi išduoti biometrinius pasus, ypač žmonėms gyvenantiems Padniestrės regione? Ar iškilo kokiu nors kliūčių išduodant tokius pasus, ar ne? Ačiū. Dėkui. Dabar ponas Chrysler Dorf. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat labai džiaugiuosi, ponė parlamento pirmininkė, kad šiandien pas mus atvykote, ypač turint omenyje, kad vokiškai labai gerai mokate. E, ir suprastė, ką aš kalbu tiesiogiai, jeigu nekalbėsiu savo dialektu. 2008-aisiais prasidėjo ta didelė masta bankų ir finansų krizė, kuri e, ne tik daug žalos padarė ES šalims, tačiau taip pat ir užkirto kelią mūsų galimybę investuoti finansinės lėšas kitose valstybėse, finansuoti įvairias programas, ypač siekiant išspręsti socialinius ir ekonominius kai kurių e, valstybių ES narių problemas. Noriu paklausti, kaip ta finansų griūtis e, įtakojo padėti jūsų šalyje, kokiu priemonių ėmėtės kad bent iš dalies gal, būtumėte, ar galėtumėte atremti krizės e, poveikį, dabar vertinant tarptautinius kai kurių bankų ir verslo įmonių sandorius, susidaro toks įspūdis, kad greitai sulauksime antros krizės bangos. Taigi šiame kontekste, kalbant apie vizų režimo panaikinimą, <clears throat> Tai yra geras dalykas, tačiau šiuo metu ES pastebime ir renacionalizavimo procesus. Noriu pasakyti, kad nusikaltėliai, kurie nori patekti į užsienio šalis, visuomet suras būdų tą padaryti, tačiau asmenys, kurie norėtų studijuoti, legaliai dirbti, keistis patirtimi, jiems sudaromos kliūtis, todėl ES parlamento rinkimai, kaip žiūrėt, 25 dieną šią prasme bus labai svarbus. Dar noriu užduoti klausimą dėl švietimo sistemos. Ilgą laiką jūs e, gyvenote Bavarijoje, žinote apie dualinę švietimo sistemą, kuri veikia Vokietijoje. Nežinau, kokia patys yra jūsų šalyje, kalbant apie e, profesinį mokymą. E, noriu pasakyti, tačiau, kad labai svarbu siekiant konkuruoti ES rinkoje ir sugebėti pritraukti investicijų, tai <clears throat> būtina prielda yra kvalifikuotos darbo jėgos turėjimas. Pačioje valstybėje noriu paklausti, kokiu žingsniu įmatės, kad tą užtikrintumėte ir uh, kokių galimybių žvelgtumėte bendradarbiauti šioje srityje su ES šalimis. Ačiū, ponai Valjaničiui, žodis. Prezident. Ačiū, pirmininkė. Pone Kormanai, ačiū už tokį glaustą ir įdomų situacijos Moldovoje pristatymą. Aš tikrai esu už plėtrą. Manau, kad plėtros politika yra vienas svarbiausių ES politikos ryčių ir manau, kad Europa kaip šalių bendryje e, netaps. E, visiškai funkcionuojančią, kol prie jos neprisijungs visos ją patekti norinčios valstybės. Man džiugu, kad jūs kalbėjote apie tai, kad jūs einate keliu, kuriuo grįžti nebegalite. Ir tikiuosi, kad Moldovai, e, Moldova lydės sėkmė tame kelyje. Noriu užduoti porą klausimų. Be bejonės e, yra spaudimas iš rytų, iš Rusijos. Jūs užsiminėte keliais žodžiais apie padėtį su vyno eksportu. Tikriausiai spaudimą jaučiate ir kitose srityse. Noriu paklausti, kaip jūs tai vertinate ir ką jūs apie tai manote. Ir kokia yra jūsų šalies žmonių nuomonė, e, požiūris į šį spaudimą mano. Kita, antras klausimas dėl, yra apie privatizaciją. Paprastai e, nepalaikau privatizacijos e, šalise kandidatėse dėl tam tikrų pagristų priežasčių, kol neišspręsti politiniai klausimai. E, tai dažnai būna susijęs su didžiulė korupcija ir kitomis blogybėmis. Kokia yra padėtis jūsų šalyje? Ir ar, ar yra tas siekis ir skuba privatizuoti viską per trumpą laikotarpį? Pirmininkas, ačiū. Pone parlamento pirmininkė, žodis jums. Ačiū, kolegos, už susidomėjimą ir už jūsų klausimus. Pone Vatsonai, noriu ypač padėkoti Jums už tai, kad nuolatos dirbate su Moldova ir palaikote ją įvairiais klausimais susijusiais su Moldova, kuomet jie svarstami Europos parlamente. Jūs uždavėte keletą klausimų. Visų pirma, švietimo ir kultūros svarba. Visiškai sutinku su jumis. Šalis ne, neinvestuojant į švietimą ir kultūrą neturi ateities. Žinoma, dabar išgyvename sudėtingą laikotarpį. E, bandome optimaliai sutvarkyti švietimo ir mokyklų sistemą Moldovoje. Darome tai pastaruosius trejus metus. Ir mums kol kas nepavyko rasti geriausio sprendimo ir kai kurie, kai kurie žmonės nėra patenkinti tų procesų eiga. Bet ketiname darbą tęsti. Nes diskusijos apie žmogaus teisės, Moldovos ateitį Europoje e, taps neįmanomomis, jeigu neskirsime dėmesio tokioms e, svarbioms sritims. Toliau padėtis Padniestrėje. Reikia kalbėti ne tik apie Moldovos mokyklas. Deja, pasitaikė ir kitų provokacijų, kurių ėmėsi Padniestės administracija. Neseniai buvo suimtas Moldovos, moldoviškos mokyklos direktorius Padniestrėje. Iš esmės tai, yra, tai buvo ultimatumas mo, moldoviškai mokyklai viename iš to regiono miestų. Tokia politinė aplinka neprisideda prie konstruktyvaus dialogo palaikymo su Tiraspolio valdžia. Gera žinia yra tai, kad mes e, diskutuojame formate 5 plus 2. Kitas susitikimas vyks vasario mėnesį Vinė. Tai geras formas, kuriame galime aptarti visus e, aktualiausius klausimus. Tačiau e, bloga žinia yra ta, kad dėrybų procese nepasiekta pažanga. Mūsų pašnekovai nenori kalbėti apie taip vadinamąjį trečiąjį variantą, tai yra politinius problemų sprendimus. Bandome išspręsti e, techninės problemas, pavyzdžiui, Moldovos mokyklų klausimą Padniestrės regione. Bet manau, kad Moldovos valdžia elgesi teisingai E, bando dirbti konstruktyviai, vengti negatyvios reakcijos bei užtikrinti, kad situacija būtų, būtų kontroliuojama. Ir tikrai džiaugiamės tuo, kad e, e, mus palaiko Europos Sąjunga ir kiti partneriai dalyvaujantis darybų procese. Gagauzija. Savo pirminėme pasisakymė neminėjau procesų Gagauzijoje, jūs teisingai pastebėjote, bet melai kai ką paaiškinsiu dabar. Kalbame apie e, Moldovos Respublikos regioną. Ten yra keletas problemų iš praeities. E, administracija Komrate, tai yra šio regiono sostinė, turi keletą nusiskundimų dėl ryšių su centrinė valdžia. Taip pat yra nusiskundimų dėl Moldovos priimtų įstatymų ir specialaus Gagauzijos autonomijos statuso. Komunistai valdžioje ten buvo aštuoneris metus bet jie neskiria pakankamai dėmesio padėčiai toje autonominėje e, srityje ir e, Moldovoje lapkričio mėnesį vyks rinkimai ir tas autonominis regionas e, taip pat renks rinkimus ir tuose rinkimuose rengėsi dalyvauti vietos politinės partijos, kurios kai kurios pasisako už didesnę regiono autonomiją. Jūs tikriausiai kalbate apie referendumą, kuris vyko Gagauzijoje prieš keletą savaičių. Galime teikti, kad tas referendumas buvo neteisėtas nes jis netitiko įstatymų, netitiko vyriausio, Moldovos vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytų taisyklių. Tačiau mes nusprendėme neprovokuoti um, Gagauzijos, nusprendėme užmėgsti su jais konstruktyvų dialogą. Draugė su Moldovos premjeru mes apsilankėme Ten susitikome su visais mm, vietinės valdžios atstovais ir nusprendėme įkurti specialią komisiją parlamente, kad įtrauktume juos į dialogą dėl e, teisinių, kad būtų galima ten pasakyti teisinės problemas ir Taip pat bus kurta darbo grupė, kuri renks tai autonominiai sričiai skirtus planus kitiems keliariems metams. Manau, kad tai yra teisingas kelias dirbti su jais ir bandyti palaipsniui išspręsti problemas. Mes tikimės, kad toks centrinės valdžios požiūris bus palankiai įvertintas ir autonominėje srityje. Ponas Kirilovas kalbėjo apie padėtį Ukrainoje. Norėčiau savo raštu pasakyti taip pat, kad Ukraina mums yra labai svarbi valstybė, tai yra mūsų kaiminė. Tai svarbi e, mūsų prekybinė partnerė ir, ir, ir ekonominė partnerė ir mus neramina dabartinė padėtis Ukrainoje. Galime tik viltis, kad Europos Sąjunga ir kiti padės stabilizuoti padėtį Ukrainoje. Tikimės, kad Ukraina pasuks demokratinio vystimosi keliu, nes žmonės turi teisę apsispręsti dėl savo ateities. E, proeuropietiškos tos šalies partijos uh, susilaukia mūsų žmonių paramos ir mes tikimės, kad jos ateityje ir laimės. Pone Krilovai, jūs teisus, viskas susiję ne tik su vynu, bet vynas yra vienas iš pavyzdžių, kuris atskleidžia, kaip sparčiai Europos parlamentas gali sureaguoti. Ir mes tai labai vertiname. Tačiau jūs žinoma teisus. Dabar rengiamės pasirašyti asociacijos sutartį, taip pat ir dėl uh, laisvos priekybos zonos. Ir noriu pasakyti, kad mes nelauksime to dokumento pasirašymo ir kai bus patvirtinta asociacijos darbo tvarkė, mes parengsime planus ir juos imsimės įgyvendinti. Džiaugiamės ir tuo, kad yra galimybė prisijungti, pavyzdžiui, prie Europos programos skirtos žemės ūkiui ir regioniniai plėtrai. Tai leis Moldovos e, ūkininkams pasinaudoti ES fondų lėšomis ir tapti konkurencingesniais. Manau, kad asociacijos sutartis ir laisvos prekybos sutartis yra naudingos Moldovai, nes tai yra asimetriški susitarimai, kurie apima mums svarbės opes rytis ir mes turime 8, 9 ar 10 metų laikotarpį pasiruošti, kad mūsų gamintojai būtų pasirengę konkuruoti. Tuo tarpu eksportuojame beveik 50 procentų savo produkcijos į ES rinką. Ir nebejojame, kad asociacijos sutartis leis mums padidinti e, eksportuojamų prekių srautus į Europos Sąjungą. Mes žinoma tikimės, kad jei iškils papildomų problemų 2014-aisiais, tuomet, žinoma, atsiras kitų opių klausimų ir sričių, bet mes tikimės, kad ES taip pat sparčiai sureaguos ir išreikš savo paramą Moldovai. Pone Ždanoka uždavė klausimą apie kovą su korupcija. Tai labai svarbus klausimas Moldovai. Kalbu apie teisingumo sektoriaus reformą ir kovą su korupcija. Praėjusiu metu gruodžio mėnesį parlamentas patvirtino e, įstatymų paketą skirtą teisingumo sektoriaus reformai ir kovai su korupcija. Mūsų įstatymai buvo pakeisti, ypač dėl, dėl teisėjų profesinio, profesinės atsakomybės, taip pat jų profesinės disciplinos. Mes taip pat nusprendėme padidinti teisėjų atlyginimus tai tą sprendimą nelabai palankiai sutiko žmonės, nesuprasdami, kodėl atlyginimų didinimas prasidėjo nuo teisėjų, bet po konsultacijų su tartutiniais ekspertais mes nusprendėme žengti šį žingsnį. Ir, žinoma, patvirtinti e, gerą įstatymą dar neužtenka, reikia jį ir gyvendinti. Ir tam ir ketiname skirti visą dėmesį pradėjome ir prokuratūros reformą. Šiuo metu parlamente yra sukurta darbo grupė, kuri plėtoja prokuratūros koncepciją. Mes e, naudojamės Venecijos komisijos parama ir per atinančius mėnesius rengiamės patvirtinti kitus, priimti kitus įstatymus dėl e, prokuratūros e, reformos. Taip pat e, sustiprinome nacionalinį kovos su korupcija centrą, tai yra dar viena svarbi teisinė priemonė. Taip pat sukūrėme nacionalinę e, sąžiningos tarnybos komisija. Ši komisija tirs aukšto rango pareigūnų, parlamento narių, vyriausybės narių veiklą ir kaip tikimės su šios ši komisija pradės savo darbą ne nuo paprastų piliečių e, tyrimo, bet nuo aukšto rango pareigūnų veiklos. Biometriniai pasai ir vizų e, režimo liberalizavimas. Galiu Jūs patikinti, kad mes esame pasiruošę šioje srityje e, šimtų procentų. Mūsų tarnybos gali išduoti pasus su biometriniais duomenimis visiems piliečiams, kai kurie jau tokius turi, ir berots e, išduodama po 15 tūkstančių tokių pasų, bus galima išduoti po 15 tūkstančių pasų per, per mėnesį, taip pat ir e, piliečiams gyvenančiams Padniestrės regione. Europos uh, sąjungos tarnybos e, tyriančios šią situaciją lankėsi Moldova ir prie išvados, kad e, Moldova yra pasiruošusi šioje srityje. E, Panas Kreisler Dörferis paklausė apie 2008 finansų krizės įtaką Moldovai ir kokia yra padėtis finansų sektoriuje pastaruoju metu. Tuo metu, ponė Chrysler Dörfler, 2008-aisiais pirmoji krizės banga mums įtakos nepadarė, todėl kad e, Moldova nebuvo smarkiai įsitraukusi į nekilnojamo turto sandorius ir taip toliau, tačiau antroji banga 2009-aisiais e, padarė nemažai žalos. Tais metais du kartus vyko parlamento rinkimai Moldovoje. Ir Mūsų didžiausias pasiekimas tuometinės vyriausybės buvo tas, kad 2009-aisiais sugebėjome stabilizuoti padėtį. Žinoma, mes labai glaudžiai bendradarbiavome su Tarptautiniu valiutos fondu, su Europos Sąjungos institucijomis. Pastaruoju metu išriškėjo kai kurios šio sektoriaus problemos ir ši tema yra labai svarbi taip pat ir mūsų parlamente. Šiuo metu mes rengiamės visiems būtiniems e, žingsniams, e, kuriuos reikia žengti teisė, kurios srityje tam, kad finansų ir bankų sektorius galėtų veikti stabiliai, užtikrintai. Dar kartą noriu pabrėžti, kad mums labai padeda glaudus bendradarbiavimas su tarptautiniu valiutos fondu ir kitais tarptautiniais finansiniais partneriais, kurie mums padeda savo ekspertiniais gebėjimais. Jūs taip pat minėjote, kad e, vizų režimo liberalizavimas kelia didelį nerimą ES e, valstybių narių piliečiams. Puikiai žinote, kad, kad tie Moldovos gyventojai, kurie norėjo išvykti, tą jau padarė, o dabar vizų režimo liberalizavimas leistų mums tik tai laisvai judėti Europos erdvėje, o ne dirbti valstybėse narėse. Mes e, daug kalbame su savo piliečiais ir e, galime daryti išvadą, kad e, vizų režimo panaikinimas yra labiau psichologinis argumentas. Mums labai svarbu sudaryti tinkamas sąlygas savo piliečiams dirbti savo šalyje ir šios rytėje buvo jau, galima kalbėti apie ne teigiamus pavyzdžius ir tai, buvo, tai yra atsakymas į jūsų trečiąjį klausimą, nes Turime investuotojų aktyvių savo šalyje, taip pat ir iš Bavarijos, pavyzdžiui, Drexelmeier įmonė. Mes specialiai šią įmonę, šią įmonę įsteigėme laisvos, e, laisvą ekonominę zoną. E, taip pat e, greitų laikų sulauksime ir kitų svarbių investuotojų iš užsienio sukursiančių tūkstančius naujų darbo vietų. Mūsų piliečiams labai tikimės, kad e, asociacijos laisvos prekybos susitarimai uždegs žalę šviesą, paskatins atvykti į Moldovą ir kitus investuotojus. Šis mūsų pasirinktas kelias yra pats tinkamiausias, tą puikiai suvokiame, turime sukurti tinkamą verslo aplinką investicijoms, patvirtinti atitinkamus teisės aktus ir tik tokiu būdu sugebėsime sustabdyti e, Moldovos piliečių migraciją užsienį ir mūsų tikslas yra susigražinti jau išvykusius gyventojus atgal į tėvynę ir čia mes glaudžiai bendarbiavame su ES institucijomis, vadinamosios mobilumo partnerystės kontekste. Ir šis bendrabiavimas vyksta pakankamai sėkmingai. Galime pasidžiaugti jo teigiamais rezultatais. Dar du pastarėjai, pa, paskutiniai klausimai dėl mūsų santykių su Rusija. Um, uh, Rašo. Jūs klausėte apie santykių su Rusija. Norėčiau pasakyti, kad Rusija mums yra labai svarbi partnerė. Mes 20 procentų savo prekių eksportuojame į Rusijos rinką. Importuojame e, visas dujas, kurių mums reikia 100 procentų. Ir šimtas tūkstančių Moldovos e, darbuotojų, migrantų dirba Rusijos federacijoje. Ir žinoma, Rusija yra svarbi veikėja svarstant Padniestrės e, konfliktos išsprendimą. Kaip jau sakiau, mes esame suinteresuoti išlaikyti dialogą su, su Rusija, su Maskva ir manome, kad mūsų sprendimas E, pasirinkti Moldovai europietišką vystimosi modelį neturėtų kažkaip prieštarauti mūsų bendradarbiavimui su rytiniais partneriais bei su Rusija. Ir diskusijose jie negalėtų kelti tokių prieštaravimų. Aš pats kalbėjausi su kolegomis iš Rusijos Dūmos. Ir žinoma, jie negali nepripažinti, kad tai yra Moldovos sprendimas. Kita vertus, privalome būti pasirengę galimiems negatyviems e, pokyčiams šiais metais. Ir tai, pavyzdžiui, kad mes iki šiol negalime eksportuoti savo myno, reiškia, kad praėjusiais metais mes patyrėme beveik 20 milijonų eurų nuostolius. Galime tik viltis, kad tokie tokių panašių nemalonių surprizų nesulauksime dėl šviežių daržovių ir vaisių eksporto, nes 80 procentų savo šviežių vaisių ir daržovių eksportuojame į Rusijos rinką. Mes toliau tęsime dialogą su jie. Žinoma, yra ir e, geopolitinė konkurencija regione, mes tą suvokiame, bet mes bandysime ir toliau konstruktyviai elgtis šių metų eigoje. Ir kaip jau sakiau, jei susidurtume su problemomis, tikimės jas įveikti ir tikimės paramos iš jūsų, iš Europos Sąjungos. Tokia yra situacija. Jūs klausėte apie privatizacijos procesus Moldovoje. Noriu trumpai informuoti, kad nuo e, privatizacijos procesas prasidėjo 10-mečio pradžioje, pramonės srityje, kitur. Ir manome, kad dabar teisinga tuos procesus toliau tęsi, nors tai nėra lengva rink, rinkimų metais, kuomet vyks rinkimai, aplinka nėra tam labai palanki ir galutinių sprendimų šioje srityje dar neradome. Bet daugiau nei 90 procentų privatizuotino, privatizuotino objektų jau yra privatizuoti Moldovoje. Ir Moldova čia eina tinkamu, tinkamu keliu, kalbant apie laisvos rinkos įtvirtinimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mūsų kolegos, kaip matote, uždavė nemažai klausimų, daugelis kalbėjo ir komentavo konkrečias problemas, su kuriomis susidurėte. Dėkoju už atsakymus ir galiu tik patikinti, kad ir toliau remsime jūsų šalies pastangas. Ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti už susidomėjimą. Norėčiau palinkėti jums visiems sėkmės rinkimuose, svarbiuose rinkimuose. Taigi sėkmės ir aš tikiuosi, kad po lapkričio mėnesio susitiksime ir tikimės, kad Europos parlamentas irgi bus labai proeuropietiškas.

Okay, thank you very much. <clears throat> we'll... Ačiū, tęsėme posėdį. Man labai malonu pasveikinti Jo ekscelenciją, ponę Mają Panikidze, kuri yra Gruzijos užsienio reikalų ministrė. Gruzija yra ta šalis, kuri siekia euroatlantinės integracijos. Ir kuri taip pat greitai tikėtina patenkins atitinkamas sąlygas. Norėčiau pakviesti jos ekscelenciją, kreiptis į mūsų posėdžio dalyvius. 10-15 minučių jums skiriamo, pato kolegos užduos klausimus, prašau. Ačiū. Gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, gerbiami bičiuliai. Aš labai džiaugiuosi galėdama kreiptis į Užsienio reikalų komitetą Europos parlamente. Norėčiau padėkoti Jums už galimybę suteikta man šiandieną pakalbėti apie Gruzijos perspektyvas ir iššūkius kelyje į europinę integraciją. Iš pat pradžio aš norėčiau pažymėti su didelė padėka, e, kad mums buvo labai svarbi ES parama išreikšta įvairiose parlamento rezoliucijose. Jūsų pasiaukojimas, viso parlamento pasiaukojimas leidžia sėkmingai plėtoti mūsų dvišalį bendradarbiavimą. Galiu patikinti, kad jūsų rekomendacijos ir patarimai yra ypatingai reikšmingi mano šaliai. Šaliai, kuri siekia sukurti tikrą europinę demokratiją, kad galėtų užimti tinkamą vietą Europinėje šeimoje. ES Lisabono sutartyje buvo numatyta labai svarbių pokyčių ES, įskaitant Europos parlamentą, kurio balsas išaugo, įgavus daugiau kompetencijos ryčių ir kurio vaidmuo sustiprėjo visoje Europinėje sąrangoje. Į tai atsižvelgiant, jūs, jūs kaip mūsų svarbus e, bičiuliai, esate mums labai svarbus e, siekiant tolesnių europinių siekių. Ir mes veikiname visas galimybės vesti atvirą dialogą su jumis visais ES ir Gruzijos santykių klausimais. Dabar norėčiau papasakoti apie Gruzijos vyriausybės europinę darbotvarkę, atsižvelgiant į svarbę, svarbius vidaus užsienio politikos poslinkius mano šalyje. Taip pat pakalbėsiu apie iššūkius, kurie tenka po Vilniaus aukščiausio lygio susitikimo ir minėsiu išorės veiksnius ir galiausiai atkreipsiu jūsų dėmesį į Gruzijos siekius 2015 metų rytų partnerystės Rygos aukščiausio lygio susitikime. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad europinė euroatlantinė integracija yra Gruzijos užsienio ir taip pat vidaus politikos politik, e, elementas. Tai yra ta politika, kuriai pritarė ir partijos, ir visuomenė 2013 m. spalio mėnesio prezidento rinkimų rezultatai dar kartą įrodė europinius e, Gruzijos žmonių lūkesčius. Taip pat suvokiame, kad europinė integracija yra testinis vidinis procesas susijęs su plačiomis reformomis. Kai 2012 m. spalio mėnesį atėjome į valdžią, visuomet siekėme europinės integracijos e, tikslų ir mūsų vyriausybė inicijavo ir įgyvendino svarbiu, svarbias ekonominės politinės reformas, nukreiptas e, demokratijos, teisinės valstybės principų, teismų nepriklausomumo, pagrindinių teisių, paramos verslui ir gerbuviui linkme. 2013 metai buvo labai svarbių įvykių metai Gruzijoje. Trumpai tariant, aš gal paminėsiu svarbiausius pasiekimus mūsų vidaus politikoje. Pirmiausia, Gruzijos demokratija pereina į kitą stipri, demokratijos stiprėjimo etapą. Spalio mėnesio prezidento rinkimai buvo palankiai vertinti stebėtojų Gruzijos žmonės aiškiai parodė, kad netoleruos jokių nukreipimų nuo demokratinių siekių ir aš manau, kad tai yra vienas svarbiausių pasiekimų. Dar vienas svarbus Gruzijos demokratijos stiprėjimo elementas yra konstituciniai pokyčiai, su, kur, kur buvo sukurta galimybė geriau patikrinti teismų ir vykdomą valdžią. Vykdomosios valdžios įgaliojimai buvo perduoti parlamentui, kad būtų sustiprinta atstovajomoji demokratija. Taip pat buvo imtasi pastangų, kad būtų užtikrinta laisva nepriklausoma teismų sistema. Teismai gauna vis daugiau žmonių pasitikėjimo ir pagarbos. Dabar Gruzijos žiniasklaida yra visiškai nepriklausoma nuo politinio spaudimo, taip pat kaip bet kurioje kitoje demokratinėje šalyje. Pagrindinių žmogaus teisų ir laisvių apsauga, įskaitant ir mažumų teisės, yra vienas svarbiausių prioritetų. Nacionalinė žmogaus teisų strategija buvo neseniai viešai pristatyta ir ketinama, ketina vyriausybėje patvirtinti šią savaitę. Esame labai dėkingi už vertingą ES patarėjo žmogaus teisės klausimais ir mažumų klausimais E, paramą Tomas Savenberg e, patarimus. Gruzija yra ta šalis, kur siekti verslo yra lengva ir verslui yra sukurta palanki konkurencinga aplinka. Yra numatytos aiškios teisės į nuosavybę ir taip pat sustiprinta yra socialinė sistema, nacionalinis drau, sveikatos draudimo sistema yra sustiprinta, atsižvelgiant į tarptautinės darbo organizacijos standartus. Taip pat e, siekiama socialinių, ekonominių plėtros tikslų tam, kad būtų sukurtas visai traukiantis nuoseklus ekonominis augimas Gruzijoje. Pagal atitinkamas prognozes, Gruzijos ekonomika 5 ar 6 procentais turėtų išaukti 14 metais. Taip pat vyriausybė ėmėsi daug pastangų, Gruzijos žmonės siekia europinių siekių ir dėl tų priežasčių 13 metai buvo labai svarbus, e, kalbant apie ES ir Gruzijos santykius. Pirmiausia, Vilniaus aukščiausio lygio susitikime mes parafavome asociacijos sutartį, įskaitant ir gilios laisvos prekybos sutarties sukūrimą, kuris įtrauktas į mūsų santykius Europos Sąjungą. Tai yra labai svarbus planas siekiant šalies europėjimo. Tai atspindi politinių, politinius pokyčius ir bus užtikrintas beprecedentinis europinės integracijos siekis. Tai Gruzija tampa svarbia šalimi, kuri atveria puikias verslo galimybes ir pritraukia investicijas. Mes tikimės, kad ir Gruz, Gruzijos, ir tarptautinio, tai tarptautinio verslo atstovai tai įvertins. Dar vienas svarbus pasiekimas buvo Gruzijos dalyvavimo ES vadovaujamuose krizių valdymo misijose susitarimas. Tai yra labai irgi svarbus signalas. Tai, kad mes prisijungsime prie ES partnerių civilinėse ir karinėse misijose, atspindi Gruzijos siekį ne tik gauti naudos iš ES saugumo sistemos, bet taip pat ir prisidėti kaip patikima partnerė galinti siekti kartu taikos ir saugumo visame pasaulyje. Mes pasiekėme svarbios pažangos, užbaigiant pirmą teisėkuros procesą dėl vizų liberalizavimo. Ta sistema pozityviai vertino komisija, sustiprintas bevizio, bevizijų kelionių um, užtikrinimas yra labai svarbu, kalbant apie tolesnius eurointegracinius siekius. Ir mūsų vyriausybė ketina ir toliau siekti šio tikslo iki Rygos e, viršūnių susitikimo. Uh, Vilniaus vadovų sutikime atsiveria naujos galimybės, tačiau mes turime nepamiršti, kad yra ir nemažai su to susijusių iššūkių. Pirmasis Gruzijos prioritetas yra pasirašyti ES Gruzijos asociacijos sutartį, ko galima greičiau. Mes sveikiname ES pasirengimą imtis visų pastangų, kad susitarimas būtų pasirašytas iki rudens. Mes savo ruoštų irgi darome viską, kad taip įvyktų. Antrasis dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra tai, kad mes esame pasiryžę šiuos siekius paversti konkrečiais veiksmais ir politiką savo piliečių labui. Esame pasiryžę sustiprinti reformas, kad galėtume padėti tvirtą pagrindą ir įgyvendinti asociacijos sutartį, kuri o tai yra sudėtingas kompleksinis procesas. Taip pat pasirašius atsivers naujos realijos. Ir tai reiškia, kad reiks įgyvendinti nuosekles, brangias reformas, kurias įgyvendinti įsipareigoja mano vyriausybė. Šiam tikslui vyriausybė pradėjo planuoti reformų darbo tvarkę, atsižvelgiant į atitinkamus įsipareigojimus pagal asociacijos susitarimą. Taip pat esame pasirengę laiku užbaigti asociacijos darbo tvarkę. Mes manome, kad mūsų siekius tinkamai parems ir Europos Sąjunga, laikantis daugiau už daugiau principą, principų. Taip pat norėčiau pasveikinti komisaro Štefan Fiulę pareiškimą Müncheno saugumo konferencijoje. ES narystės perspektyva yra šviesa tunelio gale. Ir tai yra labai svarbus pokyčių katalizatorius, kuris turi būti atvertas šalims partneriams rytuose, įskaitant ir Gruziją. Mūsų siekis yra aiškus - parodyti, kad pasiekėme apčiopiamos pažangos modernizavimo kelyje, Gruzijos europėjimo kelyje ir mes tikimės, kad ES galiausiai parodys savo ryštą ir pripažins mano šalies europinę ateitį. Taip pat ir kitų rytų Europos e, partnerystės šalių europinę ateitį. Gerbiami draugai, atėjo laik, dabar tie laikai, kuomet reikalingas ES solidarumas, reikalinga parama labiau nei kada anksčiau, įskaitant ir išorės veiksnius. Nemažai ES rytų partnerystės šalių, įskaitant ir Gruziją, susiduria su vis didėjančiu Rusijos federacijos spaudimu, ypač pastaraisiais mėnesiais kad, būt, kad esame verčiami permastyti savo europinius siekius. Europos parlamentas buvo vienas pirmųjų, kuris pasmerkė Rusijos veiksmus nukreiptus prieš šią šalis savo rezoliuciją, kurią patvirtino 13 metų rugsėjo 13 dieną. Ir parlamentas naudojasi visomis galimybėmis ir kartojo susirūpinimą šiuo klausimu daugelį kitų rezoliucijų. Mes neturime jokių iliuzijų dėl to, kad Maskva liausis provokavusi mus ypač kai buvo pasirašytas asociacijos susitarimas. Tačiau mes budriai stebėsime situaciją ir bandysime užkisti kelią bet kokioms problemų eskalacijoms ir kenkiančioms mūsų tolesniems veiksmams. Esame pasiryžę atsispirti bet kokiam spaudimui, nes kalba eina ne vien tik apie kokį tai tarptautinį susitarimą, kalba eina apie europinę Gruzijos ateitį. Taip pat reikia pasimokyti iš pastarųjų įvykių rytų partnerystės regione, ES turėtų pasinaudoti visa, visai savo svertais, kad būtų užkirstas kelias trečios šalies kišimuisi į santykius su rytų part, šali, partnerystės šalimis. Turime apjungti pastangas ir laikytis vieningos pozicijos dėl galimų priverstinių priemonių nukreiptų prieš rytų partnerystę. Turėtumėme kartu ginti pagrindinius nesikišimo principus, kiekvienos tautos teisę vykdyti savo užsienio politiką, laikantis SBO Helsinkio galutinio akto nuostatų. Ponios ir ponai, per eilę metų Gruzija stengiasi sumažinti įtampą santykiuose su Rusija. Ir mes nuosekliai ėmėmės tų pastangų. Ankstesnė vyriausybė įsipareigojo nenaudoti jėgos ir tas buvo pakartota ir 13 metais. Gruzija numatė bevizį režimą Rusijos piliečiams ir susitarė ir pritarė Rusijos įstojimui į pasaulinę priekybos organizaciją. Mes taip pat, e, mažindami įtampą, bandėme ieškoti įvairių bendradarbiavimo galimybių, nekenkiant Gruzijos suverenumui ir teritoriniam vientisumui. Šiokių tokių rezultatų pasiekėme, kaip antai palaipsniui atvi, atveriama Rusijos rinka Gruzijos produktams, kontaktai tarp žmonių yra sustiprėję Gruzija priemė sprendimą dalyvauti Sočio olimpinėse žaidynėse. Mūsų požiūris buvo aiškus, primant tokį sprendimą. Neturėtumėme sporto maišyti su politika. Tačiau į tai sureaguodama Rusijos federacija priešingai bandė Sočio olimpinės žaidynės nukreipti prieš Gruzijos suverenumą ir teritorinį vientisumą, skatinant taip vadinamai Gruzijos okupuotų regionų nepriklausomą statusą ir vykdė kitą provokacinę politiką prieš Gruziją, numatant 11 km saugumo zoną Abhazijos regione Gruzijoje. Taigi, šiokios tokios pozityvios dinamikos buvo pasiekta ir ekonominėje srityje, taip pat žmoniuose, e, kontaktuose tarp žmonių, tačiau problemų liko. Ir rūpiučio 12 dienos paliaubų susitikimo nuostatų nėra laikomasi ir toliau provokuoja Rusiją. Ir taip pat tai turi labai neigiamų humanitarnių padarių, padarinių vietos gyventojams. Mes tikimės, manome, kad Rusija ir toliau darys spaudimą Gruzijai. Tarptautinės stiprios paramos dėka šie procesai veikia vietos gyventojų gyvenimą ir yra pažeidinėjimos pagrindinės teisės. Tų Abhazijoje ir Cingvalio regione pastatytų barjerų ilgis jau viršė 15 km. Tai daro didelį didelę humanitarinę žalą vietos gyventojams. Mes manome, kad Rusijos federacija ir toliau imsis pastangų ir toliau darys spaudimą Gruzijai. Vyriausybė, vyriausybė ir toliau dirbs artimai su ES ir kitais tartutiniais partneriais ir draugiškomis tautomis, kad būtų užkirstas kelias tolesniam situacijos blogėjimui. Politinė parama ir drąsūs parlamento pareiškimai savo rezoliucijoje rezoliucijose pasmerkiant minėtus nelegalius procesus yra nepaprastai mums svarbus. 2014 metai yra svarbus jubiliejų prasme. Prieš dešimt metų Gruzija įstojo į kaiminystės politiką, prieš penkerius metus Gruzija tapo ES rytų partnerystės iniciatyvos nare. Ir pabaigoje aš norėčiau trumpai papasakoti apie tai, ko mes sieksime rytų partnerystės e, Rygos vadovų sutikime. Mes e, sieksime ir toliau vykdyti reformas, atsižvelgiant į mūsų įsipareigojimus pagal ES Gruzijos asociacijos sutarimą. Taip pat sieksime toliau stiprinti demokratinius pasiekimus ir išlikti sėkmingų demokratinių pasiekimų pavyzdžių. Ketiname pasirašyti asociacijos sutartį iki rudens ir esame pasirengę dalyvauti ES programuose, tokiuose kaip Kūrybinga Europa, Erasmus, Horizontas 2020 ir taip pat ieškosime naujų bendradarbiavimo galimybių pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką. Sieksime įgyvendinti asociacijos sutarties nuostatas ir dirbsime daug, kad gautumėme pozityvę komisijos rekomendaciją dėl vizų panaikinimo trumpalaikiam vizitam. Ketiname įgyvendinti kitus projektus transporto, energetikos, švietimo ir kultūros rytise. Tikime sustiprinti ES vaidmenį siekiant taikaus sprendimo Gruzijoje. Taip pat sieksime finansinės paramos iš ES įgyvendinant ir naujas paramos priemonės esu įsitikinusi, kad bendromis pastangomis mes galėsime pasiekti visų tų tikslų. <clears throat> Labai ačiū Jūsų ekscelencija. Nemažai kolegų užsiregistravo į klausančiųjų sąrašą. Atsižvelgiant į tai, kad laiko turime nedaug, prašyčiau kolegų nekalbėti ilgiau nei po dvi minutės užduodant klausimus. Ir pirmasis tokią galimybę turi ponas Lyzekas, jam ir žodis. Kadangi niekas iki šiol dar nekalbėjo lenkiškai, tai aš tą padarysiu, kad tiksliau galėčiau išreikšti savo mintis, ponė ministrė. Norėjau Norėčiau jūsų Jums ir Gruzijos vyriausybė padėkoti už glaudesnį bendarbiavimą su Europos Sąjunga ir bendradarbiavimo asociacijos starties pasirašymą. Puikiai žinome, jūs geriau nei mes kad e, Gruziją supa skirtingos valstybės. Ir aš norėjau užduoti Jums klausimą susijusi ne su Gruzijos vidaus politinė padėtmė, apie kurią kalbėjome daug kartų, tačiau norėčiau paprašyti Jūsų e, pateikti vertinimą dėl to, kaip vystysis rytų partnerystė ateityje ir ką ES galėtų padaryti, kad paskatintų kitas e, rytų partnerystės šalis, ne tik Gruziją ir Moldovą, e, pasukti tą pačią kryptimį. Kokių žingsnių turėtume žengti dar siekdami labiau padėti Ukrainai, taip pat e, kokių žingsnių turėtume žengti Armenijos ir Azerbaidžiano atžvilgiu. Ačiū, ponė Gomiš, dvi minutės. Ministrė, pirmiausia, noriu atsiprašyti už tai, kad atvykau pavėlausi, negalėjau išgirsti visos jūsų kalbos, taigi rizikuoju paklausti dalykų, kuriuos jau minėjote, tačiau iš tiesų buvau maloniai nustebinta lankydamas jūsų šalyje praėjusiais metais kartu su Europos parlamento delegacija ir norėčiau e, jūsų paprašyti štai ko mes lankėmės pietų Osetijoje, kur rusai stato pasienio įrenginius infrastruktūrą, kaip procesai vystosi šioje srityje. Turint omenyje, kad tie veiksmai daro didžiulį įtaką regiono gyventojams, to regiono kaimų gyventojams. Taigi prašau vertinti santykius Rusiją, nes buvo tikimasi, kad atėjus naujam prezidentui jie pagerės. Ponas Salafrankė Žodis, ačiū ponė pirmininkė, Liaudės partijos frakcijos vardu, norėčiau taip pat pasveikinti atvykus į mūsų komitetą, puikiai žinote, kad mūsų parlamentas labai ryštingai palaiko uh, Gruzijos pasirežimą eiti integracijos su Europos, Sąjungos, su Europos Sąjungo linkme. Aš čia sėdžiu. Jūs minėjote svarbę datą, asociacijos sutarties pasirašymo datą, taip pat minėjote sunkumus susijusius su uh, santykiai su Rusija, turiuomenyje Gruzijos teritorinį vientisumą. Europos parlamentas šios aspektus yra atitinkamai vertinęs. Kaip vertinate problemas susijusias galimai su asociacijos sustarimo pasirašymu po sočio olimpinių žaidinių ir e, kaip įvertintumėte Gruzijos teritorinio vientisumo užtikrinimo perspektyvą. Šiuo metu vyksta uh, atitinkamos diskusijos tarp e, Grūžijos pareigūnų ir Rusijos užsienio reikalų viceministro. Taip pat kita labai svarbi tema susijusi su selektyviniu teisingumu. Mums tie klausimai labai rūpi. Yra suimtas buvęs e, Gruzijos premjeras, Tbilisio meras, taip pat nenorime užbėgti įvykiams už akių nenorime teisinti iš anksto šių asmenų, tačiau galbūt galėtumėte mums suteikti šiek tiek papildomos informacijos susijusios su pagrindiniu teisų apsauga. Pabaigai noriu dar kartą Jums nuoširdžiai padėkoti už tai, kad atvykote ir galbūt galėtumėte dar tarti keletą žodžių apie Jūsų santykius su Armenija, Azerbaidžianu ir Turkija ir galbūt patvirtinti arba paneigti žiniasklaidoje girdėtus gandus apie susitikimą tarp prezidento Putino ir jūsų šalies prezidento. Ar galėtumėte patvirtinti, kad jis įvyko? Ačiū žodis ponui Vambalinai. Ačiū, pan pirmininkė. Malonu matyti Gruzijos e, užsienio ministrė, kuri taip pat buvo ir Gruzijos ambasadorė Niderlanduose. Buvome sustikę, kuomet e, Rusija pirmą kartą įsiveržė į jūsų šalį Ir e, Rusija bando išplėsti savo okupacinę zoną žingsnis po žingsnio. Taigi, ką vakarų Europą, Europos Sąjungą, Junktinės valstijos galėtų padaryti, siekiant rasti dabartinės problemos sprendimus. <clears throat> Dabartinė vyriausybė e, per rinkimų kampaniją žadėjo susėsti su Rusija prie darybų stalo, ar tos darybos tie pokalbiai jau prasidėjo. Ir e, galima kalbėti apie apčiuopiamus rezultatus. Kalbant apie rytų partnerystę, galima išvelgti panašių e, problemų visose rytų partnerystės šalyse - Gruzijoje, Moldovoje, Ukrainoje. Rusija bando tam <clears throat> tikras buferinės zonas atsirėžti tose šalyse ir mes su to niekuomet nesitaiksime. Žodis ponui Danžano. Ačiū, ponui pirmininkė, ponui ministrė. Ačiū, kad atvykote, ačiū Jums už išsakytas mintis. Aš nekalbėsiu apie kolegos Salafrankos jau minėtus aspektus, kurie mums labai rūpi. Turiminėje selektyvinį teisingumą, e, kurį pastebime jūsų šalyje. Noriu paklausti dėl santykių su Rusija. Buvau stebėtojų parlamento rinkimų metu kurias laimėjo e, Gruzijos svajonės partija siekdamas normalizuoti santykius su Rusijoje, su Rusija, <clears throat> normalizuoti juos. Ir e, taip jau atsitiko, kad e, pono Ivanišvilio vyriausybėje buvo nemažai ministrų, E, kurie puikiai buvo suspažinę su padėtimi Rusijoje, tačiau dabar matome, kad Rusija dovanų nedaro ir e, Rusijos e, požiūris į Gruziją praktiškai nepasikeitė. Taigi čia buvo tikrai apsiskaičiuota šioje srityje, kaip jūs vertinate tą padėtį. <clears throat> Kitas klausimas susijęs su Gruzijos indėliu į ES karinės vykdomas operacijas Centrinės Afrikos Respublikoje. Ar atitinkamas sprendimas jau buvo padarytas ir jeigu taip, tai ar galbūt galėtumėte suteikti mums apie tai papildomas informacijos. Ačiū, Soriu Grehamui žodis. Ačiū, pirmininkė. Aš taipogi norėčiau pasveikinti užsienio reikalų ministrę dalyvaujančią mūsų posėdėje ir Taip pat norėčiau pa, e, pa, pabrėžti, kad jį turi daug atstovavimo savo šaliai užsienyje patirties. Noriu pagirti dabartinę vyriausybę e, už didžiulę pasiektą pažangą šalyje. Noriu už, pakomentuoti klausimą, kurį uždavė kolegos regionų komitete. Dbilisio e, mero e, suspendavimą, tai yra jam buvo, e, jo pari, jis, jo, jo darbas buvo suspenduotas. Norėčiau, kad pakomentuotumėte. Tai ačiū dabar žodis ministrijai. <clears throat> Ačiū, aš tikėjausi, kad posėdžių pirmininkaus ponas Brokas, aš jam pažadėjau atsakyti klausimus vokiškai, tačiau jo nėra, nes jo kalbėjausi telefonu pakeliui į šį sustikimą, nes jis e, šiuo metu yra pakeliui į Berliną, tačiau aš e, laikysiuosi savo pažadu ir atsakysiu klausimus vokiškai, jeigu tam neprieštaraujate, ne, tuomet labai nesu už tai dėkinga. Uh, <laughs> they would be happy to listen. Okay. Liberties. Um, so, ähm, ähm, ich werde dann, ich, ich werde auf die einzelnen Fragen eingehen, aber pakomentuosiu visus klausimus atskirai, tačiau yra kai kurių klausimų, kurie vieni kitus papildo, taigi galbūt sukurbuosiu juos pagal temas ir pabandysiu uh, išsameu pakalbėti atskiromis temomis dėl santykių su kaiminėmis šalimis ir rytų partnerystės ateities. <clears throat> Paprašyti mane vertinimo dėl uh, Ukrainos, Armenijos, Azerbaidžiano perspektyvų. Gruzija labai džiaugiasi, tapdama rytų partnerystės nare. Kartu su kitomis šalimis tuo metu tikėjomės, kad kartu žengsime šiuo keliu, dėje liko tik dvi šalis, kurios veikiausiai pasirašys rūpiučio mėnesį asociacijos sutartį. Labai didžiuojamės, kad esame viena iš tų dviejų šalių ir dėsime visas pastangas, kad e, šį tikslą pasiektume, kalbant apie kitas šalis. Manau, kad kiekviena šalis e, gali laisvai ir turi galėti laisvai apsispręsti, kokį kelią pasirinkti, todėl nemanau, kad e, turėtume kažkaip kištis į šį jų apsisprendimo procesą e, ir e, bandyti įtakoti jų priimamus sprendimus. Visos šalis, kurios rytų partnerystės kontekste priėmė vienus ar kitus sprendimus, juos priėmė dėl tam tikrų priežasčių. Armenijos atveju viską nulėmė specifinės saugumo, energetinės priklausomybės nuo Rusijos problemos, Ukrainos atveju priežastis buvo visiškai kitokios. Nepriklausomai nuo to, kas dabar vyksta Ukrainoje, tikiuosi, kad bus rastas kelias, kaip atnaujinti dialogą ir išspręsti dabartinės <clears throat> Ukrainos žmonėms svarbės problemas. Kalbant apie Gruziją, tai joje Negalima kalbėti apie jokias grėsmės susijusios su Gruzijos vyriausybės galimais ketinimais nukreipti Gruziją kitų kelių. Mes esame prieėmę tvirtą sprendimą, puikiai žinome, kad šį, šiam politiniam sprendimui pritarė Gruzijos žmonės ir esu tikra, kad rūpjūčio mėnesį pasirašysime asociacijos sutartį. Kalbant apie Rusijos daromą spaudimą, susijusi su asociacijos sutarties pasirašymu. Manau, kad e, Rusijos e, spaudimas bus nukreiptas tą pačią linkmę, bus ir toliau e, statomos spigliuotos vėlos užtvaros, tie darbai prasidėjus sočio olimpinėms žaidynėms buvo sustabdyti, tačiau manau, kad po žaidinių jie bus atnaujinti ir suintensyvės. Kitas dalykas mums keliantis nerima, tai yra vadinamosios saugumo zonos e, padidinimas 11 e, km atstumu e, ir tai mums kelia didžiulį nerimą ir mes manome, kad po olimpinių žaidynių dabartinis status quo bus išlaikytas ir Rusija nesilaikys savo pažadų atsitraukti per tuos 11 km po Sočio olimpinių žaidynių ir e, turėsime konstatuoti, kad e, pasienio riba <clears throat> tarp Gruzijos ir Rusijos ir mm, liks nukelta tais 11, per tuos 11 km į Gruzijos teritorijos gilumą. Ir galime tikėtis rimtų provokacijų ateityje. Mes dėl jų nerimaujame, todėl tikimės, kad tarptautinės organizacijos, mūsų partneriai ir taip pat ES mus palaikys prasidėjus šioms provokacijoms, taip pat ir Europos parlamento paramos tikimės. Barikados kurias skiria Pietų Osetija nuo centrinės Gruzijos vyriausybės kontroliuojamos teritorijos, labai apsunkina gyvenimo sąlygas vietos žmonėms, nes nėra užtikrinamos jų pagrindinės teisės, jos yra pažeidinėjamos, žmonės neturi galimybių laisvai judėti, neturi galimybių kalbėti gimtają kalbą, lankyti pamokas gimtają kalbą mokyklose, neturi galimybių gauti socialinės, sveikatos priežiūros paslaugas. Dėl šių priežasčių e, vietos gyventojai iš tiesų šeimos labai kenčia nuo tokių sąlygų. E, buvo užduotas klausimas e, dėl šaltų tarpusio santykių su pietos etijos gyventojais. Dėja, tie santykiai iš tiesų nėra intensyvūs su, su okupuotų teritorijų gyventojais ir tie reti e, kontaktai, <clears throat> nors yra palaikomi, tačiau iš tiesų yra reti. Mes tengiamės padėti visais įmanomais būdais kitoje okupacinės linijos pusėje gyventiems e, žmonėms gyvenime įvairias programas susijusias su sveikatos apsauga, švietimu, e, kitoje pusėje nuo okupacinės linijos gyventi žmonės gali įvairiomis programomis pasinaudoti, jeigu to pageidauja. Mes e, visais būdais e, bandome pademonstruoti, kad e, esame pasirengėms padėti ir kad mes tikrai tos skiriamosios linijos nepripažįstame, kurią okupantai yra nubrėžę. Kalbant apie buvusio Gruzijos premjero Ivanišvilio pasirinktą formatą, noriu pasakyti, kad vyriausybė liko ta pati, tik tai premjeras kitas santykiams su Rusija normalizuoti ir e, siekiant e, susitikti su Rusijos užsienio reikalų ministru reguliariai. Šių sutikimų esmė yra siekis, kad Gruzijos e, gaminiai vėl galėtų būti parduodami Rusijos rinkoje. Tačiau mm, tuo praktiškai ir apsiriboja e, Rusijos ir Gruzijos tarpusio santykių gerinimo pastangos. Gruzijos ir Rusijos dialogas ir toliau vyksta Ženevoje. Deja, e, taip pat ir šis pasirinktas dėrybų formatas neatnešė apčiuopiamų rezultatų. Po 26 susitikimų padėtis yra lygiai tokia pati kaip ir 2008 metais, kuomet visi įveikiai prasidėjo. Labai tikimės, kad naujos aplinkybės, pavyzdžiui, Sočio olimpinių žaidinių sėkmė kurios labai tikimės padarys teigiamos įtakos e, Rusijos politikai ir galbūt e, pajusime atitinkamą teigiamą poveikio Ženevos darybose. Be to, e, Ženevos darybose pradėjo dalyvauti kai kurie nauji veikiai. Dabar Šveicarija perėmė pirmininkavimą ESBO ir ES paskirs greitų laikų naują atstovą mūsų regione. Galbūt šie nauji asmenys padės pasiekti persilaužimą darybose Ženevoje, kurio iki šiol mes pasigėdome. jūsų minėtas galimas susitikimas tarp Grūzijos prezidento ir Rusijos prezidento, žinoma, yra labai plačiai aptariama ir svarstoma tema Grūzijoje. Vienas žurnalistas uždavė klausimą Rusijos prezidentui spaudos konferencijoje, ar jis būtų pasiruošęs sustikti su Gruzijos prezidentu, kadangi atsakymas buvo teigiamas. Tai ir paskatino šios temos svarstymą žiniasklaidoje Grūzijos, tačiau kol kas oficialus pasirengimas tokiam susitikimui nevyksta. Viskas ir, ir apsiribojo šiuo vienu teiginiu, taip pat ir Gruzija savo ruoštų nesima jokių žingsnių, kad būtų galima surenkti aukščiausių lygių susitikimą tarp abiejų šalių vadovų. Kovo penktą dieną numatytas kitas sustikimas tarp Bašydės ir Karasino. Ir iš Rusijos pusės gavome informacijos apie tai, kokius klausimus, e, kad Karasinas šiame sustikime taip pat užsimins apie galimybę sustikti prezidentams. Taigi e, oficialiai tokiam sustikimui nėra rengiamasi, tačiau negalima atmesti tokios galimybės. Mes e, esame pasirengę tokiame sustikime dalyvauti, jeigu jis būtų rengiamas ir būtų galima sustarti dėl konkrečių rezultatų, konkrečių sprendimų, tai mes, aišku, pritartume tokiam sustikimui. Buvo užduotas klausimas, ar Gruzijos vyriausybė nėra per daug naivi, manydama ir tikėdamasi, kad pasitelkus šį formatą bei kitas priemonės galima pagerinti santykius su Rusija. Ir e, ar nežlugo atitinkamos Gruzijos vyriausybės dėtos pastangos pagerinti santykius su Rusija. Neseniai vyko e, Gruzijos NATO bendrabiavimo komiteto posėdis Briuselėje ir dauguma NATO šalių atstovų mums nuoširdžiai dėkoja už tai, kad ėmėmės konkrečių konstruktyvių žingsnių, siekiant pagerinti santykius su Rusija, sumažinti įtampą. Manau, kad tai yra gera prielaida mūsų partneriams, ES ir NATO svarstyti Gruzijos Rusijos tarpusavio santykių temą ramesnėje aplinkoje. Ką Europos Sąjunga, kuo Europos Sąjunga galėtų prisidėti prie šios įtampos mažinimo, tai manau, kad e, Europos Sąjunga turėtų pasiūsti Rusijai aišku signalą apie tai, kad jokia trečioji šalis negali daryti įtakos Europos Sąjungos ir uh, E, kitų šalių susitarimams ir sprendimams tapti Europos Sąjungos narėmis. <clears throat> ir aiški žinia apie tai, kad mūsų šalies e, integracijai e, jokie imperialistiniai Maskvos ketinimai negali daryti įtakos. Tokia aiški žinia padėtų Rusijai suvokti, kad Rusija, nepriklausomai nuo Rusijos įtakos, gali priimti sprendimus dėl savo ateities ir e, kad šiuo pasirinktų keliu Gruzija žengs ir toliau, nesvarbu, kas įvyktų. Ta pati galėtų padaryti ir NATO Rusijos atžvilgių parodydama, kad Rusija neturi jokios veto teisės NATO primamiems sprendimams ir tai padėtų stabilizuoti padėtį ir visiems aiškiai parodytų, kad e, niekas negali įtakoti ir e, kelti pavojaus šiems e, prioritetiniams Gruzijos užsienio politikos sprendimams. Taip pat manau, kad ir okupuotų teritorijų gyventojams. Atsiprašau. Dėl e, to kaltas e, oras Grūzijoje, o ne Briuselėje. Pirmininkas matėme, kad Sočijoje taip pat sniego nebuvo. Pana Vatsino pastaba, pirmininkė, manau, kad užsienio reikalų ministrė reikėtų taurelės jūsų patingosios palinkos gerimą. Norėčiau atsakyti klausimą dėl selektyvaus teisingumo. Minėjote, kad Tbilisio meras buvo suimtas, tai netiesa. Ir tai, kad buvęs e, Gruzijos premjeras e, šiandien buvo nuteistas penkeriems metams kalėjimo. Šią informaciją gavau šiandien. Turiu pasakyti štai ką. Manau, kad e, tai, kad mūsų partneriai kalba apie selektyvinį teisingumą Gruzijoje, tai tas etapas jau pasibaigė. Metų eigoje, manau, parodėme, kad Gruzijos teisės sauga yra labiau nepriklausoma nei bet kada ir tikrai galiu patvirtinti, kad Gruzijos teisės sauga yra visiškai 100 procentų nepriklausoma ir nėra niekieno įtakojama. Ir jeigu palygintume dabartinę padėtį su ta, kuri buvo prieš kelias metus, tai skirtumas yra labiau neakivaizdus. E, Gruzijoje niekas negali iškilti aukščiau įstatymų, kuomet e, teismuose bylos yra nagrinėjamos skaidriai ir remiantis surinktais įrodymais, tuomet niekas negali kelti klausimo dėl selektyvaus teisingumo tariamo egzistavimo Gruzijoje, nes e, labai konkrečiais atvejais buvo pateikti konkretus įrodymai, kurios surinko šalies prokuratūra, jie buvo pateikti teismui ir visiškai nepriklausomas teismas daug labiau nepriklausomas nei anksčiau, <clears throat> priemė sprendimą šioje e, byloje. E, e, ir tarp kitko noriu pasakyti, kad Merabišvilis buvo pripažintas kaltu trijose skirtingose bylose dėl trijų skirtingų kaltinimų. Ir anksčiau už tokius nusikaltimus jis būtų gavęs ne penkerių metų laisvės atimimo bausmę, bet daug ilgesnė nes e, pagal ankstesnę tvarką e, buvo e, atitinkamos bausmės laisvės atėmimos sudedamos už kiekvieną nusikaltimą, o dabar jis buvo nuteistas tik tai pačia ilgiausia laisvės atėmimo bausme. O taigi prieš du arba tris metus Merbišvilis būtų gavęs 15 metų kalinimo galbūt. Kalbant apie Tbilisio merą, jis e, nesėdi kalėjime, tyrimas yra jo, dėl jo veiksmų vykdomas ir kol tyrimas nebaigtas, manau, kad neturėtume jokių iš ankstinių vertinimų skelbti. ES ir ESBO atstovai stebi Gruziją vykstančius procesus ir e, paremintis paskutinėmis ataskaitomis galima tvirtinti, kad e, teisės saugos sistema, teismai Gruzijoje yra nepriklausomi ir tai iš tiesų yra didžiulis pasiekimas palyginti su ankstesniuoju laikotarpiu, per kurį 300 tūkstančių žmonių Gruzijoje buvo nuteisti ir e, kai kurie liktinėmis bausmėmis. Ir manau, kad padėtis dabar Gruzija aiškiai pasikeitė, žmonės dėl to džiaugiasi ir tuo didžiuojasi. Tarp kitko greitų laikų Gruzija vyks savivaldos rinkimai, aš savo kalboje apie tai neminėjau. Ir šiuo metu yra ruošiamasi savivaldos rinkimams. Šiandien gavau informacijos apie tai, kad kad e, tikimasi 50 procentų mažiausiai rinkėjo aktyvumo Gruzijos e, savivaldos ir merų tiesioginėse rinkimuose. ES ir kiti ekspertai visus šios pokyčius įvertino teigiamai. Tikimės, kad savivaldos rinkimai bus paskutinysis demokratijos egzaminas Gruzijai ir kad šį egzaminą birželio mėnesį išlaikysime. Nereikės daugiau atsakinėti į klausimus, ar demokratijai Gruzijoje kyla grėsmė. Tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus, daugiau ar mažiau atiesa. Buvo užduotas klausimas dėl santykių su Armenija, Azerbaidžanu ir Turkija. Mes palaikome labai gerus santykius su visomis trimis šalimis. su Azerbaidžianu ir Turkija, mūsų santykiai glaudesniniai su Armenija, nes mus sieja labai daug ekonominių, ypač energetikos projektų, tačiau Gruzija ir Bilisis yra ta vieta regione, kur visos šios šalis gali susitikti. Ir kalbėti apie bendravimo galimybės. Azerbaidžianas ir Turkija yra labai svarbus Gruzijos prekybos partneriai. Naujausias e, projektas geležinkelio atkarpos statyba Bakutbilisi Kars, e, kuri turėtų būti baigta 2015 metais, yra dar vienas regioninio bendradarbiavimo pavyzdys. Manau, kad atsakiau visus klausimus. Ačiū. Prisiminiau tai, ką buvęs Makedonijos prezidentas sakydavo apie Balkanų regioną. Jis sakydavo, kad tame regione ir atmintis yra gera, ilga ir, ir peiliai ilgi neturėtume to užmiršti, nes aš irgi esu iš to regiono. Noriu padėkoti Jums už Jūsų pasisakymą, kolegoms už jų užduotus klausimus. Ir e, mes norime tikėtis, kad Jūsų šalis išliks kelyje vedančiame link integracijos į Europą. Ačiū Jums. Uh, Ponios ir ponai, laba diena. Manęs paprašė pradėti balsavimą ir jei jūs uh, esate pasiruošę, taip ir padarysime. Prašau jūsų supratimo, nes pirmą kartą man tenka tokios užduotis, taigi tikiuosi, kad būsite kantrus mano atžvilgiu. Visų pirma, noriu pasiklausti pranešėjo, ar jis norėtų ką nors pasakyti arba pristatyti mm, klausimą, dėl kurio balsuosime. Ačiū, ponė pirmininkė. Nenoriu grįžti prie e, pasiūlymo teksto ir jo turinio. Noriu padėkoti šešėlinėms pranešėjams, su kuriais labai konstruktyviai dirbome. Noriu pakomentuoti porą dalykų. Visų pirma, yra pateikta pakeitimu dėl kurių aš siūlau balsuoti neigiamai, ne dėl jų turinio, bet dėl to, kad, tai, kad jie apsukina tekstą, kai kur atsiranda teksto kartojimų. Ir taip pat nemažai e, pasiūlymų yra aktualūs. Taigi, kai kalbame apie bendrą požiūrį, iš principo galime kalbėti apie viską. Ir tai pranešimą šiek tiek susilpnina, praskėdžia. E, Dar vienas svarbus konkretus dalykas dėl 50-ojo pakeitimo, kurį patikė ponia Kronberg, 16 punktui. 16 punkte e, išsakyta kritika galbūt per nelik aštri, bet ten kritikuojamas koordinavimas, užsienio politikos koordinavimas ir planavimas tarp skirtingų šios ryties veikėjų. E, Pone Kronenberg pateikė aktualų pakeitimą, bet jis susijęs su įgyvendinimo etapu. Aš kalbu apie planavimą, o ji kalba apie įgyvendinimo etapą. Tai vienas kitą papildantis dalykai. Aš siūlau išlaikyti mano mm, teksto pirminį, pradinį punktą, kur yra išsakyta kritika ir taip pat pridėti pakeitimą žodžiu, nes ponios, Kron, kad tai būtų įtrauktas ponios Kronberg pat, pasiūlymo tekstas, kuriame ji pozityviau kalba apie praktinį gyvendinimą. Taigi atsirastų 16 punktas, skaitau angliškai, e, po policies on, on the ground. E, viskas pagerėjo po to, kaip, kai ES delegacijos pradėjo dirbti iki žodžių CSP activities siūlau balsuoti už tokį pakeitimą žodžiu, kad būtų galima išlaikyti vienodą požiūrį visame pasiūlymo tekste. Tai tiek būtų, ponė pirmininkė. Ačiū, kai prieisime prie 50-ojo e, pakeitimo. Tikiuosi, kad visi prisiminsime e, tai, kas buvo pasakyta ir galėsime atitinkamai balsuoti. Taigi, kolegos, jei neprieštaraujate, siūlau pradėti balsavimą. Dėl pirmojo punkto, ketvirtojo pakeitimo, tikiu į balsavimui. Pakelkite rankas. Kas už? Ačiū, kas prieš. Susilaikė, pritarta. Penktas pakeitimas. Balsuojame. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo, kad pritarta reikia patikrinti. Tuomet tikriname elektroniškai. Okay. Thank you. Ačiū. Iš tikrųjų pritarta. Šeštas pakeitimas. Pakelkite rankas. Kas už šeštąjį pakeitimą? Kas prieš? Ačiū, susilaikė. Atmesta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas už pirmąjį kompromisinį pakeitimą? Ačiū. Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Toliau septintasis pakeitimas, kurį tikiu balsavimui. Keliame rankas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Toliau aštuntasis pakeitimas. Kas už aštuntąjį pakeitimą? Prieš. Susilaikę. Atmestas. Devintas pakeitimas. Kas už devintąjį pakeitimą? Kas prieš? Susilaikę. Atmestas. Dvyliktasis. Pono Van Ordeno teikiamas pakeitimas. Galbūt kai kas bus suinteresuotas balsuoti. Kas už? Ačiū, ponė Teno. Kai kas prieš 12 pakeitimą? Susilaikė. Atmestas. Antras kompromisinis pakeitimas. Kas už? Ačiū kas prieš susilaikė pritarta. Ir toliau trečias kompromisinis pakeitimas. Kas už? Trečiąjį pakei... kompromisinį pakeitimą. Ačiū, kas prieš. Susilaikė. Pritarta. Devinioliktasis. Kas už devynioliktąjį? Ačiū, kas prieš. Susilaikė. Pritarta. Dvidešimtasis. Kas už dvidešimtąjį? Ačiū. Susilaikė. Atmestas. Dvidešimt pirmasis pakeitimas. Dvidešimt pirmasis pakeitimas. Kas už? Pri, kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 22. Kas už 22? Su, kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 23 pakeitimas. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 27 pakeitimas. Prieš susilaikė. Pritarta. Kas už 28? Prieš susilaikė. 29 pakeitimas. Prieš susilaikė. Man atrodo, kad pritarta, bet e, beveliu pasitikrinti e, elektroniškai dėl 29 pakeitimo. Ačiū, balsuoti baigėme. Iš tikrųjų pritarta, kaip ir maniau. Ačiū. Penktasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 34 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 35. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 36. Kas, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 37. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. 38 už, prieš, susilaikę, pritarta. Atmesta, atsiprašau, atmesta. Šeštasis kompromisas. Kas už? Ačiū, kas prieš. Susilaikė pritarta. Septintas kompromisas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, pritarta. 46 pakeitimas, ne, 42 pakeitimas. Kas už, kas už kam antrąjį? Kas prieš? Susilaikė, atmestas. 46 kas už, kas prieš, 40 dėl 43 turime balsuoti, nes 42 nebuvo patvirtintas. Kas už 43? Susilaikė. Reikia pasitikrinti elektroniškai, kad būtų visiškai aišku. Ir būtų gerai, jei keltumėte rankas. Taigi, 43. Balsuoti baigėme. Keturiasdešimt trečias. Tikriname. Balsuoti baigėme. Atmestas. Tuomet 46. Ne, 45. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Man atrodo, kad ta pati dauguma Tikriname elektroniškai. Tikriname. Keturiasdešimt ketvirtasis. Kas už keturiasdešimt ketvirtąją, kas prieš. Atmestas 46. Kas už? Kas prieš? Reikia pasitikrinti. 46 tikriname. Man atrodo, trūksta vieno balso. Kažkas užmiršo balsuoti arba išėjo. Dabar gerai. Balsuoti baigtam. Baigėme. Atmestas. Ačiū. 47. Kas už? Kas prieš? Ar ta pati dauguma? 47. Pasitikrinkime elektroniškai. Balsuojame elektroniškai dėl 47. Has everybody voted? Yes, I close the check. Jei visi baigė balsuoti, balsavimas baigtas, pritarta. 48. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, pritarta. 49. Kas už? Ačiū, kas prieš? Susilaikė, pritarta. 50. Ponas Danžon e, siūlo pakeitimą žodžiu ir taip įtraukiamas ponios Kronberg pakeitimas į jo pasiūlymo tekstą. Ar niekas neprieštrauja? Jei ne, tuomet balsuojame dėl 50 su pakeitimais. Kas už? Su pono Danžon patiktų pas, pasiūlymų žodžiu, kas prieš? Susilaikė? Pritarta. 51. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 52. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Bet pasitikrinkime, kai balsavome dėl 52 tikriname elektroniškai. Čia jau daug. Baigiame tikrinti atmestas. 53. Kas už 53? Susilaikė pritarta. 54. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 55. Kas už 55? Kas prieš? Susilaikė pritarta atmesta. Aštuntasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Ir dabar 59-asis, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 60-asis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta atmesta. Bet noriu pasitikrinti, kad žinotume tiksliai. Tikriname elektroniškai kaip balsavimą dėl 60-ojo. Ačiū. Balsuoti baigėme, atmestas. 61. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 62. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmestas. 63. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Bet patikrinkime, kaip balsavome dėl 63. Ir nepamirškite, kad balsuoti turime dėl to, kad e, dėl jo, nes dėl, dėl 62 buvo atmestas. Ačiū. Balsuoti baigiame, didelė dauguma pritarta. Bet turiu pasakyti, kad rankų buvo tikrai mažiau. 66. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 64. Kas už? kas prieš, susilaikė atmestas. 65. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 67. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Turime patikrinti, kaip balsavome dėl 67. Ačiū. Balsuoti baigėme. Tiek pat balsų už prieš, taigi jis atmestas. 68. Kas už? Kas prieš? Veikiausiai tokia pati situacija. Pasitikrinkime, nes labai nedidelė balsų persvara. Balsuojame dėl 68. Ačiū. Balsuoti baigėme. Tokia, toks pat rezultatas atmesta. 69. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 70. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta Pasitikrinkime, kai balsavome dėl 70 elektroniškai. Balsuoti baigėme. Iš tikrųjų pritarta. 71. Už, prieš, susilaikę, atmestas. 72 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 73. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 74. Už, prieš, susilaikė pritarta. 75. Už, prieš, susilaikė atmestas. 76 už, prieš, ačiū, susilaikė, pritarta. 77 atkrenta, nes 53 pritarėm. Trečiasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Antrasis pakeitimas už, prieš, Reikia pasitikrinti, kaip balsavome dėl antrojo pakeitimo, tikriname elektroniškai. Ačiū. Vienu balso, vieno balso persvara pritarta. Toliau nuomonės. Deve komiteto nuomonė Dėvė komiteto nuomonė, pirmasis punktas, kas už? Ačiū, kas prieš susilaikė pritarta. Antras, antroji pastraipa, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Trečioji pastraipa dėvė komiteto, kas už, kas prieš susilaikė pritarta Atmesta. Pasitikinkime elektroniškai, kaip balsavome dėl Dievė komiteto teikiamo pakeitimo trečiajam paragrafui. Okay. I close the vote. It's adopted indeed. Balsuoti baigėme, iš tikrųjų pritarta. Ketvirtoji pastraipa, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Penktoji pastraipa kas už, prieš, susilaikė, berots pritarta. Toliau penktoji, pas, šeštoji pastraipa. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Septintoji pastraipa, septintasis punktas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Aštuntasis punktas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Devint, mm, devintasis punktas, kas už, kas prieš, Susilaikė pritarta. Ir toliau devintasis kompromisas. Moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto nuomonėje yra kompromisas e, Devintasis kompromisas, kas už, ačiū, kas prieš. Kaip drįstate, sako pirmininkė. Susilaikę. Pritarta. Ir visi kiti siūlymai atkrenta, nes kompromisui pritarėme. Ir dabar galutinis balsavimas. Balsuojame elektroniškai dėl viso nuomonės projekto su pakeitimais. Balsuoti pradedame. E, trūksta dar dviejų balsų. Jau visi dabar. Pritarta 23 balsavus už, vienam prieš penkiems susilaikius. Sveikiname pranešėją. Ačiū visiems. <coughs> Okay. Okay, uh, dear colleagues. Uh... Kolegos, turime dirbti toliau. Yra dar kitų darbo tarkės klausimų, liko tik tai 15 minučių kitam klausimui aptarti. Ir tai yra Dohos, Kyoto protokolo Dohos pakeitimo patvirtinimas ir bendras pagal jį prisimtų įsipareigojimų vykdymas. Pranešėjas yra ponas Tarant iš žaliųjų frakcijos. Ar pranešėjas nori pasisakyti? Yra ir kitų už nuomonę atsakingų kolegų. Ar galėtumėte dabar pristatyti šią nuomonę, prašau? Ačiū. Pristatymas galėtų būti ilgesnė siūlymo pritarti aplinkoskos komitetui versiją, nes atsižvelgiama yra toje, tame pranešime į visus uh, klausimus, kurie rūpi parlamentui ir kitoms ES institucijoms, kalbant apie ES klimato politiką. Tai, ką žinai, ar reiktų čia dar kažką pridurti. Dėkoju. Ar yra norinčių pasakyti šiuo klausimu? Ponas Howitt yra <clears throat> socialistų šešėlinis nuomonės referentas, prašau. Aš gal irgi ilgiau nekalbėsiu nei pagrindinis nuomonės referentas. Pirmiausia, visapusiškai pritariu rekomendacijai. Man atrodo, kad keista, kad toje valstybėje narėje, kur vyksta viešos diskusijos ir neigiama klimato kaita, kai tuo tarpu ats... matome tokius baisius potvinius. Taigi aš labai džiaugiuosi, kad ES ratifikuoja Kijotą ir labai svarbu pateikti mūsų komitetui nuomonę, nes aplinkosaugos diplomatija, kaip sakė pranešėjas, yra labai svarbi mūsų darbo dalis, nes kai kuriuose šalyse, kurios nori įsipareigoti, Rusija, Kinija, tai yra svarbiausi mūsų partneriai, ir ratifikuojant Kyoto 2, mes pabrėšime savo vaidmenį aplinkosaugos rytyje visame pasaulyje, taigi sureaguosime ne tik į tai, ko prašo besivystančios valstybės, kad būtų pratesti įsipareigojimai, bet taip pat tikėtina, kad bus teisiškai saistantis sėkmingai e, pasirašytas Kiotos sutarimas, taigi aš pritariu rekomendacijai e, e, socialistų frakcijos vardu. Ačiū. Ponas Watsonas irgi nori pasakyti. Ačiū. Pirmininkė. Norėčiau irgi pritarti pranešėjo nuomoniai, kad klimato diplomatija tapo ES užsienio politikos dalimi ir kad įsipareigojimas dėl Doho susitarimo turi tapti svarbiu viešalių susitikimų prioritetu ir dabartinis konsensusas, kurio pasiekė mokslininkai pasaulyje, kad žala yra padaryta didžiulė oro pokyčių ir kad e, klimato kaita sąlygoja žmogaus veikla, tai yra labai svarbu ir, man atrodo, tikrai labai svarbu toliau tęsti darbą ir pritarti pranešėjo siūlymui. Ar yra dar norinčių pasakyti? Ne. Jeigu ne, tuomet baigiame diskusijas. Balsuosime AFET komitete kovo 3 dieną po to nuomonę nusiūsime aplinkosaugos komitetui, kuris balsuos šeštą dieną, o plenarinėme posėdėje tikėtina, kad bus balsuojama balandžio mėnesį. Ar komisijos atstovai nori pasisakyti? Ne, dėkoju. Taigi baigiame svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Ir galime dabar sustabdyti darbą iki 15.6, kuomet vyks susitikimas kartu su Šveicarijos ir Norvegijos delegacijos atstovais. ES bendra parlamentinė delegacija, ekonominė zona. Kalbėsime daugiausia apie Šveicarijos referendumo rezultatus ir tas posėdis bus e, uždaras. Taigi dėkoju. Dešimties minčių pertrauka.